dėl vakarykščio posėdžio protokolo. Ar yra kažkokių prieštaravimų ar komentarų? Ne. Taigi protokolas patvirtintas, todėl balsuosime. Pradėsime nuo rezoliucijos, kurią patikė šešios a, a, frakcijos. Ar yra klausimų? Dėl darbo tvarkos įsikio. Gerbiamas kolegės, pagal 22 darbo tvarkos taisyklę mūsų parlamentas būtent siunčia siuntalus į išorę. Ir mes, kaip Europos parlamentas, būtent nustatome savo poziciją ir ją transliuojame į išorę. O vakar mūsų miestas, tai, atsiprašau, pirmininkas Šulcas, mūsų nuomonė, tai yra Europos parlamentą, atstovavo Europos vadovų taryboje. Ir buvo iškelti kai kurie klausimai, kuriuos iškelia ponas Vitalis Moreira, būtent dėl TTIP susitarimo. Bet iš esmės mūsų kaip Europos parlamento pozicija yra susiskaldžiusi, todėl Europos parlamento pirmininkas negali mūsų deramai atstovauti. Todėl nenostabu, kad Europos vadovų taryba arba ES taryba mūsų į mus rimtai nežiūri. Taigi mes turėtume vis dėlto būti vieningiau susitelkę ir atstovauti savo poziciją ryštingiau. Ačiū, ponė Kasparė. Mes būsime vieningesni, kolega Biutikoferi. Mikrofoną prašau įsijungę. Pone pirmininkė, prašymas biurui, ar neturi būti užtikrinamas tinkamas mūsų priimtų sprendimų vykdymas? Ir aš manau, kad mūsų pirmininko veiksmus reikia stebėti 24 valandas kiekvieną dieną per savaitę. Ačiū, ponė Butikofai. Dabar pereisime prie balsavimo ir pradėsime nuo bendros rezoliucijos padėti Sudane. Už prieš susilaikę patvirtinta. Dabar dėl Egipto bendra rezoliucija. Šešios frakcijos patikė. Šešta dalis, kas, pirma dalis, kas už, prieš, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penkiolikta dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Konstatuojama dalis N, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Q, konstatuojama dalis, kas, pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Visa rezoliucija, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Nigerijos rezoliuciją. Šešios frakcijos patikė. Pirmas, pirmas punktas - balsavimas elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Dėl visos rezoliucijos balsuosime vardinis balsavimas elektroniniu būdu. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Ponios ir ponai, turiu vieną pranešimą dėl visuomenės dienų sueigos, dėl tarptautinių delegacijų vadovų, tai nebuvo jokių pakeitimų. Taigi, pagal pirmininkus sueigos pasiūlymus mes taip ir tos postus paskirstėme. Dabar rezoliucija dėl Ukrainos. Pirma dalis, kas už prieš sulaikė priimta šeštas. Pasitikrinsime elektroninį būdą. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Pirmas pakeitimas žodžiu. Šarius Volskiai patikė šitą pakeitimą. E, Pane Šarius Volskiai. Kalbėkite mikrofoną. Siūlau papildyti tokią frazę. Kreipėsi į sukilėlius ir samdinius nenaudoti civilių gyventojų kaip priedangos skydo. Ačiū. Gibt es Einwände? Ar yra prieštaraujančių? Ne. Balsuosime, kas už. Prieš. Susilaikė priimta. Aš, aštuntas pakė. Pakeitimas e, pirmą antrą dalis atskirai, e, vardinis balsavimas dėl pirmos. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Antra dalis. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Trečia dalis, ką ką. Balsavimas pradedamas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Devintas pakeitimas, vartinis balsavimas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Aštuntas dalis. Taigi, pradinio teksto nebelieka. Tai dvyliktas pakeitimas. Pakeitimas žodžiu, pano Šarišvalskiai. Teksto pabaigoje aš norėčiau pridėti keli žodžius. Ir ragina imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų apsaugoti uh, civiliniai gyventojai ir kad būtų tiekiama humanitarinė pagalba. A, kolega Šalius Volskiai. Dėl dev, devinto pakeitimo mes balsavome ir, ne, ir nebelieka originalaus teksto, tai yra pradinio teksto. Tai vadinasi, jūs norite papildyti jau nebesamą tekstą. Dabar dėl dvylikto pakeitimo mes balsuojame. Ne dėl aštuntos dalies, ne dėl aštunto punkto. Mes dabar balsuojame dėl dvylikto. Nebelieka aštunto punkto. Tai ar dėl dvylikto punkto turite kažką papildyti ar ne? Ne. Taigi dėl dvylikto nebalsuosime. Antras pakeitimas - varnis balsavimas. Visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmetas. Dešimtas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Vien, vienuoliktas. E, pakeitimas vardinis balsavimas. Čia yra, a, čia yra pakeitimas žodžiu. Panašarius Varskiai pasiūlė naują formuluotę. pabaigoje po žodžio retoriškas yra trys žodžiai, įskaitant, įskaitant Rusiją. Ar yra prieštaraujančių? Ne. Tai vardinis balsavimas. 11 pakeitimas, vardinis balsavimas. Visi balsavote, balsavimas baigtas. 12 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmestas. Trečias pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmestas. O ketvirtas, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė priimtas, antra dalis, kas už, prieš susilaikė atmestas. Antroji dalis pasitikrinsime balsavimas elektroninė būdu. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Trečia dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas pakeitimas e, žodžiu iš panašarijos valskė. Tai žodžiu pateiktas pakeitimas susijęs su žodiniu žaliųjų pakeitimu ir siūloma, kad trečioje eilutėje būtų išbraukti žodžiai, taip pat ir Vengrijos vyriausybės sprendimu pasirašyti e, sustarimą su Rusija dėl e, brandulinės energetikos. Tai yra e, susijęs su penktųjų pakeitimu ir iš teksto dalies išbraukimų trečioje ir ketvirtoje eilutėse dėl Vengrijos vyriausybės sprendimo. Siūloma tą tekstą išbraukti. Ar yra prieštaraujančio? Yra 40 kolegų. Taigi dabar balsuosime be pakeitimų. Varinis balsavimas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. Septynas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė, priimtas. Visa rezoliucija su pakeitimais e, varinis balsavimas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta rezoliucija. Balsuosime. Balsuosime dėl jaunimo uh, užimtumo rezoliucijos. Devintas uh, pakeitimas, varinis balsavimas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. Antra dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. A, ketvirtas pakeitimas, vardinis balsavimas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmet. Ketvirta, ketvirta dalis. E, pradinis tekstas, kas už prieš susilaikę priimta. Šeštas pakeitimas, kas už prieš susilaikę atmestas. Dešimtas e, pakeitimas vardinis balsavimas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. 11 pakeitimas vardinis balsavimas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 16 pakeitimas. Pradinis tekstas, pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 18, 18 dalis, pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta, priimta, atsiprašau, pirmininkas, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 19 punktas, kas už, už pirmąjį dalį, e, e, prieš, susilaikė, priimta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 24 punktas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 27 punktas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 28 dalis dėl dviejų dalių. E, pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė. Priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė. Priimta. 12 pakeitimas, vardinis balsavimas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 13 pakeitimas e, varnis balsavimas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. Antras e, pakeitimas, kas už, prieš. Susilaikė. Pasitikrinsime elektroniniu būdu balsavimą. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Mažytė balsų persvara priimtas. Septintas pakeitimas, varinis balsavimas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 42 pradinis tekstas, 4 dalis, 1 dalis, vardinis balsavimas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Perimtas. Antroji dalis. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Perimta. Trečioji dalis. Balsavimas pradedamas. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Priimta ketvirtoji dalis. Balsavimas pradedamas. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Priimta. Trečias pakeitimas, vardinis balsavimas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas. 43 e, punktas, e, e, pirmoji dalis, kas už, prieš, <coughs> susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 14 pakeitimas, suvardinis balsavimas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 44 punktas vardinis balsavimas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas. Aštuntas pakeitimas vardinis balsavimas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 45 originalus tekstas, pirma dalis, kas už, prieš, dėl darbo tvarkos taisyklių. Mr. Chairman, we put in an oral explanation on this vote. Paaiškinimas dėl balsavimo ir priimtinumas dėl 48 pakeitimo žodį qualified reikėtų pakeisti. Pirmininkas, atsiprašau, ar jūs norite paaiškinti, ar teikti žodinį pakeitimą. Paaiškinimai balsavimo motyvų vyks po balsavimo. Keturiasdešimt penktas. E, pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis. Kas už, prieš, susilaikė, Kas už antrąją dalį? Primta. Prašau, kolega. Aš norėčiau pasiūlyti, aš e, nors naujas esu parlamento narys, bet turiu parlamentinę patirtį. Gal nepykite, e, gerai būtų e, suteikti mums daugiau laiko pakelti ranką, nes neaišku, kada čia už, kada, kada prieš balsuojame. Jūs truputį per greitai čia mums diktuojate tempą. Herr Kollege, ich versuche das gern. Kolega, aš pabandysiu. Bet jūs greit, bet greit pastebėsite, kad jeigu mes per lietai mes balsuosime, tada iš tikrųjų e, kolegos pradės kirstyti, nes kiti laukia jau lėktuvų, visi nori važiuoti namo, todėl aš noriu labai greitai, kad mes balsuotume ir greitai išspręstume visus klausimus. Dafür auch, Sie haben dafür auch Na, jūs turite parengtus balsavimo sąrašus. E, jūsų e, e, darbuotojai juos parengė, taigi prašau greičiau bus balsuoti. Keturiolika konstatuojama dalis. Penktas pakeitimas kas už? Pastikrinsime. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Balsavimas varnis. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. Dėl visos rezoliucijos pakeistomos e, balsuojame varnis balsavimas. Balsavimas baigtas. Rezoliucija priimta. Balsuosime dėl situacijos Irake. Penkių frakcijų pateikta bendra rezoliucija. Antras pakeitimas vardinis balsavimas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. Trečias pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Ketvirtas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Pirmas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Visa rezoliucija. Pone Gomeš, dar žodžių pakeitimą norėjau pateikti. Monsieur, il me paraît qu'il y a un ajustement technique. Euh, C'est la date. Pone pirmininkė, tik techninė pastaba. Data turi būti pakeista. Liepos 15 turi būti, o ne Liepos 14, kaip dabar įrašyta šeštojoje dalyje. Datą reikia ištaisyti. Sveikina naujo pirmininko išrinkimą 14 Liepos dabar parašyta, o turi būti Liepos 15 diena. Tai yra grinai redakcinio pobūdžio klaida. Ačiū, ponia Gomes. Mes patikrinsime ir pataisysime. Taigi dėl visos rezoliucijos balsuojame, kas už, prieš, susilaikė, priimta rezoliucija. Balsuosime dėl rezoliucijos projekto, dėl, dėl smurto tarp Izraelio ir Palestinos. Tai yra keturių frakcijų pateikta rezoliucija. E, pirmas pakeitimas, e, šeštas pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė atmestą. E, ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš susilaikę priimtas. Antras pakeitimas - varinis balsavimas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas septintas pakeitimas - varinis balsavimas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas Pirmas pakeitimas, vardinis balsavimas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. Trečias pakeitimas, vardinis balsavimas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. Penktas pakeitimas, kas už? tai tiksliau vardinis balsavimas. Tai balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. Visa rezoliucija. Varinis balsavimas. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Priimta rezoliuciją. Persime, persime prie kitos rezoliucijos dėl agresyvų nusikaltimų. Taigi, kas už pakeitimą prieš susilaikę. Dabar balsuosime dėl F, konstatuojamas dalies, kas už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Nepa, dėl nepakeistos rezoliucijos balsuojame, kas už, prieš, susilaikė priimta. Turiu dar pranešimą. E, panas e, Karlos Cheminas Vilarejo pasakė, kad jisai atsistatydina nuo um, rūpjūčio 1-2014 metų laisva likusi vieta nuo šios datos turi būti užpildyta būtent tos nacionalinės